socialinius ekonominius pasikeitimus toje šalyje. Labai Jums dėkoju už šias diskusijas. Ačiū pirmininkė. Komisarija. Ačiū komisarai. Balsuosime dėl rezoliucijos po to. O dabar paskutinis darbotvarkės klausimas, paskutinė rezoliucija. Tai yra Guantanamo, Guantanamo kalinių bado streikas. votábamos y la votación quedaba pospuesta para otra ocasión. Eso es lo que yo entiendo. Kadangi nebus balsuojama, gali vykti kai kurių nesusipratimų. Tanto la conferencia de presidentes, naturalmente, que es quien monta. Balsuojama bus kitą kartą. Turėtume apsispręsti, ar balsuosime kitoje plenarinėje sesijoje, ar dar vėlesnėje. Aš manau, kad protokole reikėtų būtent ir įrašyti, kad bus balsuojama, kad nesusidarytų įspūdis, kad visai nebus balsuojama, tiesiog mes atidėsime balsavimą kitiems posėdžiams. Dabar suteiksiu žodį šios rezoliucijos autoriams. Tavareš, pirmiausia, pusantrą minutę, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs teisingai pastebėjote, kad mes turime, turėsime balsuoti dėl rezoliucijos, dėl Guantanamo. Gaila, kad to nepadarysime šiandien. 115 asmenų laikomi Guantanamo kalėjime, ne, nenubausti, be jokio teismo proceso, teismo sprendimų jie negalėjo apsiginti, neturėjo jokių teisinių gynybos priemonių, kai kurie pradėjo bado streiką ir jiems jų gyvybė iškyla pavojus, kai kurie yra privestinai maitinami. Taigi šiame parlamente buvo uh, nutarta diskutuoti be konkrečios rezoliucijos ir pasiūsti aišku politinį signalą. Uh, dėl to, kad norime pasiūsti aiškę politinę žinę. Todėl mes reikalavome rezoliucijos, kad Junktinės Amerikos valstijos ir kitos valstybės išreikštų savo nuomonę, ypač tos valstybės, kurios bendradarbiavo steigiant Guantanamo kalėjimą, jos turi kartu padėti išspręsti šitą klausimą. Be to, Bostono maratono išpolis dabar yra naudojamas kaip priedanga nepriimti rezoliucijos teksto. Tačiau aš nemanyčiau, kad tas pretekstas yra pateisinamas. Preda. Aš norėčiau kalbėti EPP vardu ir apgailestauti, kad nebuvo atsisakyta ir šios dienos diskusijos, kadangi aš manau, kad Bostono tragedija iš tikrųjų verčia mus staptelėti ir taip pat pagerbti šito išpolio aukas. Tačiau šitas Sprendimas buvo priimtas šiandien ryte plenarnės sesijos metu ir todėl mes turime elgtis taip, kaip buvo nutarta. Savai mes suprantama, kad mes reiškime solidarumą su Bosono išpolio aukomis. Dekaiser. Ačiū pirmininkė. Tiesa, kad tokiu metu, kai Amerika laidoja Bostono aukas, Negalime lengvai kalbėti apie Guantan, Guantanamą, bet aišku klausimas, ar dabar kalbėti ir niekada nekalbėti, tai reikia prisiminti, kad 11 metų tie kaliniai yra laikomi tomis sąlygomis, apie kurias mes žinome, žinome jų pobūdį, kad tikrai tai netitinka teisinių nuostų, atsimenu, kai proklankėsi Guantaname, iš tikrųjų jis pasakė, baisu, matau, kad visiškai nepaisoma įstatymais, tada tai pasakė. Ir Aš labai paprastai kalbėsiu. Norėčiau priminti Jums vieną prisiminimą, kuris man yra baisus. Tai yra mm, tos e, Anders Breivik bylos prisiminimą. Tai mm, e, žmogus, kuris Osle 2012 Liepą žudė tiek žmonių. Ar visi atsimenate to proceso griežtumą, e, orumą? Ar prisimenate tokį tikrai mums neįtikinamą veiksmą, kai du prokurorai, kurie dirbo ten susikabinę rankomis su mm, nuteistuoju, kadangi jis irgi turėjo paspaudė rankas e, nuteistam, nes su juo irgi reikėjo elgtis taip, kaip su bet kuriu nuteistuoju. Taigi tai yra etika, tai yra juridi, e, e, juridiniai dalykai. Taip mes turime pagal juridinės nuostatas kovoti su terorizmu. Tai yra orumas. Tai yra svarbu ir todėl aš reikalauju, kad būtų užtikrintas teisės normų laikymas į Guantaname ir kitur, kad nebūtų pažeidžiama žmogaus teisės ir kad kiekvienas būtų teisiamas laikant jį net kaltu, kol neįrodytas jo kaltumas, kad būtų visas orumas užtikrintas. Nes jeigu mes to nepadarysime, tai tada terorizmas ateina pas mus. Ir šiandien aš noriu pasakyti, kad tikrai esu su amerikiečiais, kurie tikrai nenusipelnė mara, Bostono maratone sulaukti to, kas įvyko. Uh, Ir noriu pasakyti, kad Gvantaname Obama turi įvykdyti savo pažadą, kurį davė kongresui ir Europa turi o, tikrai. Mm, išmintingai ir oriai pasielgti ir priimti kai kuriuos iš tų kalinių, kurie tikrai, kurie nėra pateikti kaltimai ir kurie turi būti paleisti. Dėkoju, ponas Hans Peter Martin norėtų Jums užduoti klausimą. Ar atsakysi į šį klausimą? Pone Martin, 30 sekundžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama kolegė, aš pritariu jūsų nuomoniai. Man atrodo, reikia išlikti nuosekliems, tačiau, kai jūs kalbėjote apie Norvegiją, E, aš prisiminiau 1972 metus Münchene ir tada nebe priežasties buvo sakoma, žaidynės reikia tęsti. Galbūt dėl to, kad mes dabar nebalsuosime, mes kaip tik pasitarnausime teroristams, nes e, mes apleisime svarbę temą e, susijusi su mirties bausmėmis. E, prašau, ponia Kaiser. Ar atsakysite iš šį klausimą? Dėkuoju, pana Martinu, iš tokį klausimą. E, tai e, ne terorizmo dalykas, bet tai yra tai, kad kompromisas yra geriausias variantas dirbti parlamente. E, man atrodo, galbūt mes ir galėjome balsuoti, bet EPP kolegos nenorėtų padaryti, todėl aš ir pasiūliau Hanes Vobodai tokį kompromisą, kad balsavimas būtų vėliau Ir aš manau, kad bet kokiu atveju mes puikiai žinome, ką mes turime padaryti dėl Guantanamo. Bet dėkoju už Jūsų klausimą. Dėkoju, ponė De Kaiser. Toliau pasisakys kita e, rezoliucijos autorė, ponė Šakė. Vienam, vienam tai dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. E, Europa, kaip ir JAV, patyrė teroro teror išpolius ir mes turime kovoti su tuo, tačiau nepaisant to mes turime e, ginti savo atvirą visuomenę e, ne tik nuo išorės veiksnių, bet ir nuo vidaus veiksnių. E, JAV yra mūsų partneris, mūsų sąjungininkas. E, e, tačiau kai kada jį kvestionuoja tokius e, svarbius principus kaip nekaltumo prezumcija ir žmogaus teisės apskritai. Todėl e, net jeigu kalbame apie e, nuteistus už žiaurius nusikaltimus, vis tiek turime nepamiršti tų pagrindinių vertybių. Iš tiesų dabar Amerika tarsi bando įvesti nuteisimą be teismo. Taip pat man susi, nerima kelia tai, kad yra lai, naudojami privatus e, kompiuteriai palaikant ryšius su, su klientais. Pasiklausoma yra, kaip advokatai bendrauja su savo klientais. Taigi manau, kad tai yra svarbus žmogaus teisų pažeidimai ir e, prisimindama e, Norvegijos ministro pirmininko pasisakymą po autojos išpolio, reikia pasakyti, kad e, prieš smurtą reikia kovoti su daugiau demokratija. Berža. Pone Beržat. Oui, Taip, pirmininkė, aš visų pirma norėčiau atsiprašyti pono Soniko, šiek tiek susinervinau pirmai, tai tikrai šį popietę sudėtinga. Antradienį buvo JAV paskelbta ataskaita dėl tardymo metodų, dėl kankinimų sistemiškai taikomų Guantaname ir ta rezoliucija, kurią šiandien mes varstome, yra aktuali. Iš tikrųjų, nežiūrint Barako Obamos pažadų 2008 metų įstrigimo kongrese, vis tik tai um, Tartutinis Raudonas kryžius sako, kad vis dar vykdoma tokia praktika Guantaname ir tai nekaltina, nu, tai neramina. Ir dabar ten yra um, kaliniai paskelbę um, bado streiką, ir, bet jiems yra priverstinis maitinimas taikomas ir nuolatinis spaudimas daromas. Praeitą šeštadienį smurtas dar išaugo. Dabar uh, tie. Uh, tie kaliniai buvo patalpinti į vienutes, yra stebimi keurą parą. Taigi dauguma kalinių buvo, turi būti paleisti iš Guantanamo, nes jiems nėra kal, e, kaltinimų. Tai 166, tačiau tik šešiems yra pateikti kaltinimai. Į daugiau kaip 11 metų yra kalinami be jokių kaltinimų. Kova su terorizmu negali pateisinti tokių pačių veiksmų, kuriais yra kaltinami tie, kurie juos vykdė. Ir aš pritariu Dekaiser mintims, Guantanamo bazė turi būti uždaryta. Tai yra užduotis tai valstybei, kuri save vadina pačia didžiausia demokratija pasaulyje. Ir tie, kurie yra ten, turi būti arba teisiami teisingo teismo, civilinio teismo, arba turi būti paleisti, jeigu nėra jiems jokių kaltimų. Viskas turi būti padaryta, kad jiems būtų surasta kažkokia šalis, kuri juos priimtų ir JAF yra už tai atsakinga. Europos Sąjunga, aš manau, irgi galėtų prisimti savo atsakomybės dalį šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju kolegai Veržą. Dėkuoju už tai, kad jūs atsiprašote, atsiprašėte kolegos, kuris yra demokratas, džentelmenas ir žinoma, priimsiu atsiprašymą. Dabar frakcijų atstovai Hovit. Vieną minutę. Pirmininkė, žinome ir Bostono, ir Teksaso baisės tragedijas ir perdodame užuojautą aukoms, bet toliau tęsiame diskusijas, nes vieno kančia yra visų kančia. Pasaulyje, pas, kad. Uh, uh, jeigu pagal pasaulinius tyrimus aišku, kad po 40 dienų bado yra negrįžtami pasikeitimai, vyksta organizme ir yra grėsmė gyvybei. Taigi noriu pabrėžti situaciją tai, kad e, parlamentas privalo šiandien tęsti diskusijas. Advokatų pranešimai yra tokie, kad 13 kalinių yra priverstinai maitinami. kasdien yra prirakinami prie kėdžių ir per kateterį maitinami. Taigi parlamentas tikrai turi kelti klausimą, ar toks elgesys neprieštarauja tarptautiniams standartams ir etikai. Ir pirmininkė, aš dalyvavau konstruktyviuose diskusijose su JAF valstybės departamentu, kad būtų galima paskatinti perkelti Guantanamo kalinius į ES valstybės. Taigi aš neatsiprašau dėl to, kad reikalauju, kad ir jie konstruktyviai dabar reaguotų į mūsų mūsų reikalavimus, kai tikrai galima tik tai pasmerkti žmogaus teisų situaciją, kuri yra dabar dėl tų kalinių, kurie yra paskelbę vado streiką. Liberalų vardu ponė Jetinekė, pirmininkė. Išpolis Bostone yra įvykis, kurį mes be išlygų smerkėme. Demokratinė visuomenė turi paisti žmogaus teisų. Tai yra pagrindinis principas. O kalbant apie Guantanamą, reikėtų aiškiai pasakyti, kad JAV pažeidžia tarptautinę teisę ir toliau eksploatuodama šitą kalėjimą. Tiesiog Junktinė Ameriko, Junktinės Amerikos valstijos pažeidžia savo paties vertybės, kalindama asmenis, kurie nėra, neteis, nutei, nėra nuteisti pagristai. 20. 89 turėtų būti išleisti iš kalėjimo, tačiau jie ir toliau laikomi jame. Yra pažadėta, kad bus vykdomas teisingas tyrimas, tačiau reikėtų pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė tokio pa, elgesio pavyzdžių tiesiog istorijoje nežino. Todėl reikėtų raginti JAV uždaryti šitą kalėjimą nedelsiant ir svarbu, kad tai būtų padaryta ta, kuo greičiau. Kai kurios ES valstybės, į kurias buvo vykdomi slapti CIA skrydžiai ir kurios galbūt laikė savo teritoriją dalį tų karinių, turi prisijimti tam tikrą atsakomybę. Jos turi pačios pažvelgti į veidrodį ir suprasti, kad kovojant su terorizmu yra naudojamos tokios priemonės, kurios prieštarauja toms vertybėms, kurias į savo vėliavas įsirašė ir ES ir Junktinės Amerikos valstijos. Tai tikrai buvo klaidos, bet jų nereikėtų kartoti ateityje. Dėkuoju. Vienai minutėjai žodis šlyta žaliųjų vardu. Dėkuoju pirmininkė Tuomet, kai aš buvau vaikas, kai aš e, buvau, augau, buvo sakoma, žiūrėk, jungtinės perkų valstijos, valstijas jos yra demokratijos pavyzdys, kadangi tuo metu žmonės eidavo į gatves, demonstruodavo, protestuodavo, gindavo savo vertybės ir siekė, kad būtų baigtas karas, o dabar kovojama su terorizmu ir suminėjami asmenys, organizuojami įvairūs išpoliai, bet to asmenys, kurie yra suimti įkalinami už e, aklinos tvoros ir niekas jų nemato. Taigi JAV turi ginti demokratiją, o ne tik tai vadovautis kovos su uh, terorizmu priedanga. Dėkuoju Karlai. Dabar žodis vienai minutiai Paškai, FD vardu. Dėkuoju. Žinoma, Kvantanamo kalėjimo suimtiesiems taip pat turėtų būti taikomos žmogaus teisės ir jų, žinoma, negalima laikyti nenubaustų ir nenuteistų be priežasties. 11 kalinių buvo e, nutarta paleisti, tačiau ir toliau jie lieka kalėjime. Atrodo, kad e, Junktinės Amerikos valstijos pačios nėra apsisprendusios, ką daryti su šiuo kalėjimu. Junktinių Amerikos valstijų prezidentas Obama 2009 m. vasarą pareiškė, kad jisai ketina uždaryti Guantanamo kalėjimą, tačiau po to pasirašė įstatymą, kuris leidžia pratesti šio kalėjimo veiklą. Guantanamo kalinių bado streikas ne tik mums, bet ir amerikiečiams primena, kad tų kalėjimą kalinamų asmenų problema turėtų būti sprendžiama civilizuotais būdais. Aš tikiuosi, kad JAV partneriai artimiausių metų uždarys šį kalėjimą. Dėkoju. Vanderstup neprisijungusių vardu pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Mes kalbame dabar apie Guantanamo e, kalėjimą, tačiau kita vertus tuo pačiu metu yra gedima Bostono išpolio aukų. Guantanamo bei kalėjimas neturi nieko bendro su tarptautinė teisė, Tai yra Junktinio Amerikos valstijų gėda. Šioje, šioje situacijoje Junktinės Amerikos valstijos bet kuriuo atveju pralaimės. Kalinių bado streikas pasitaiko dažnai pasaulio kalėjimuose, tai yra metodas atkreipti dėmesį į savo padėtį ir būtent tai pavyko šio kalėjimo e, suimtiesiems. Tačiau kita vertus tai nėra Junktinio Amerikos valstijų vidaus problema, reikia kreipti dėmesį į šį kalėjimą ir kita vertus tai daryti reikėtų labai apdairiai. Mes ir patys turime pakankamai daug problemų. Pavyzdžiui, mūsų jaunuoliai vyksta į Siriją, ten stoja į kovos dalinius. Kai kas laiko juos e, e, drąsiais, tačiau kita vertus tie asmenys grįžę į Europą kartais tampa radikalūs kaip ir Afrikos lygoje, e, e, Amerikos sąjungoje visi, visos valstybės turėtų imtis bendros atsakomybės dėl šių kalėjimų likimo. Dėkoju. Tai buvo kalbėtojai, kurie pasisakė frakcijų vardu. Dabar pasisakys dar kolega Repo. Jums skiriama viena minutė. Pone pirmininkė. kalinių situacija Gvantanamo kalėjime yra akmuo į prezidento Obamos daržą. Tai, kas vyksta Gvantaname, mums primena nelegales priemonės, kurios yra taikomos kovoje su terorizmu. Jau 2009 metais Obama pažadėjo uždaryti šį kalėjimą. E, nes jis nesutampa su tarptautinės teisės nuostatomis ir apskritai teisės nuostatomis. Ir jau 11 metų e, Gvantaname e, kaltinami žmonės, nors nebuvo jokio teismo proceso, jie nebuvo nuteisti. Šitas įkalinimas pažeidžia tarptautinę teisę. Atrodo, kad tarptautinė nuomonė nedaro E, jokios įtakos JAV vidiniai politikai, ypač kai kalbama apie Guantanamo uždarimą. E, ES e, dėrybose su JAF tai dėl šio klausimo taip pat tinkamai nepasisakė. Šitas kalinių bado streikas yra pagalbos šauksmas. Žmonės, kurie dalyvauja bado streike, neturėtų būti nubausti už tai. Ir svarbu, kad Raudonasis kryžius turėtų prieigą prie kalėjimo. Dėkoju. E, sako ponas pirmininkas, dabar catch the eye, spontaniškų pasisakymų procedūra. Keturi kalbėtojai nori pasisakyti. Prašau visų laikytis e, vienos minutės laiko limito, kad galėtume laiku baigti. Pirmiausia, žodis teikiamas e, ponui Masy. Aš palaikau tuos žodžius, kuriuo, kurie šiandien buvo išsakyti. Iš tiesų reikia pasmerkti tai, kas vyksta Gvantanamo kalėjime. Ir mes negalime toleruoti tokios situacijos, jeigu mes pasisakome už demokratiją. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas, vienas didžiausių žmogaus teisų pažeidimų žmonijoje ir dėl to e, jis yra labai svarbus ir apie tai labai svarbu kalbėti dar ir dėl to, kad JAV turi atitinkamą bazę. Dėl to, kad tas kalėjimas yra Kuboje. Dėl to, kad e, JAV turi bazę Kuboje. Ir taip pat mes turime kalbėti apie situaciją kitose e, šalise, pavyzdžiui, Afrikoje, žemiau Saharos ir taip toliau. Pone Masip, jūsų kalbėjimo laikas baigėsi. Toliau ponas Watson. Pirmininkė, 12 metų. Uh, tardymai, Ženevos konvencijos pažeidimai vykdomi Guantaname. Tai prieštarauja Amerikos teigimui, kad jie siekia e, laisvės, laimės ir 166 kaliniai yra laikomi, ten iš jų tik tai trim yra pateikti kalėjimam, daugiau kaip pusė turėtų būti paleisti. Um, Sakoma, kad jie gerai gyvena, gerai maitinami ir tai yra neties tiesa ir Amnesty International pareiškė, kad tai yra mūsų laikų gulagas. Obama, kai atėjo, kai tapo prezidentu, pažadėjo uždaryti tą e, kalėjimą, tačiau dėje e, tai nepadaryta ir dabar kaliniai paskelbė e, bado streiką moralinė, moraliai yra pažeidimai iš, iš Amerikos pusės. Mes tikrai smerkime Bosno bombardavimą, tačiau mes e, raginame Ameriką um, iš tikrųjų padaryti taip, kad negalėtų priešai panaudoti šito kaip kaltinimų ir kaip e, pagrindo dar daugiau užverbuoti uh, e, teroristų. Toliau Rumeva Rueda, dėkoju. Man atrodo, kad 130 e, žmonių, kaip skelbia žmogaus teisų organizacijos, jų teises reiktų gerbti. Tie žmonės e, paskelbė bado streiką nebe priežasties. Visos e, valstybės turi laikytis tarptautinės teisės nuostatų ir tai galioja taip pat ir JAV. 2009 metais prezidentas Obama kuris beje gavo Nobelio taikos premiją, pažadėjo uždaryti Gvantamo kalėjimą, bet jis nepasinaudojo galimybėmis e, e, nutraukti šitos e, gaivališkus, savavališkus įkalinimus. Yra dar daug karinių nusikaltelių. Ir jeigu mes jeigu dabar EPP bando pasi, pasinaudoti Bostono išpolių tam, kad būtų užgneušto šitos diskusijos, tai nėra teisinga, nes mes turime kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus įvairiais aspektais. Dėkoju ir pabaigai ponė Geringerde Odenberg. Dėkoju ponė pirmininkė. 2009 ir 2013 JAF administracija paskelbė e, apie savo ketinimus uždaryti Gvantanamo kalėjimą, tačiau kol kas e, ji nieko nepadarė. Yra apie 160 kalinių, kurie laikomi tame kalėjime. E, dauguma iš jų nebuvo nuteisti, nebuvo jokių teismo procesų. Jie protestuoja prieš nežmonišką elgesį su jais, e, todėl e, jie paskelbė e, bado streiką, o tai sukėlė susiremimus su kalėjimo prižiūrėtojais. Jeigu kaliniai yra e, laikomi kalėjime be teismo, be teismo sprendimo, nenuteisti, tai yra e, labai ženklus žmogaus teisų pažeidimus. Dėl Guantanamo kalėjimas turi būti uždarytas ir kaliniai turėtų būti paleisti. Dėkoju. Baigiame diskusijas šią temą. Tai yra baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą šiuose diskusijose o diskusijas baigs komisarė Cecilija Malmström. Kaip jums parlamento nariai, aš irgi visų pirma noriu pasmerkti baisius, baisius išpolius Bostonėje, reikšti savo solidarumą su amerikiečiais, su uh, nukentėjusiais nuo šių išpolių. Uh, ir kaip šiandien buvo pasakyta, uh, bados reikas prasidėjo Guantaname prieš daugiau kaip du mėnesius ir praeitą savaitę 166-43 uh, kaliniai atsisako maisto gynybos, advokatai sako, kad nuo uh, iki 100. 130 kalinių dalyvauja tame streike. Nėra tikslių uh, skaičių, aišku, bet situacija rimta. Už tų skaičių yra kolektyvinis pasireiš, pareiškimas nevilties, kad yra 11 metų kalėjimo ir nėra jokių uh, neaišku, uh, nėra jokios pabaigos, nėra kaltinimų. Iš tikrųjų, Guantanamo kaliniai tiek daug svorio prarado, kad nusprendė Amerikos valdžia maitinti juos prievartą per vamsdelius įvestus per jų jaunosis ir aišku dėl to kyla ir etikos klausimų, mm, paciento autonomiškumo klausimas, teisės e, gauti ar, ne, ar nepriimti medicininį gydimą, taip pat priversinis maitinimas, kas pažeidė tarptautinės nuostas, turi būti analizuoti. Ir ES, aišku, neturi visos detalios informacijos apie atskirus atvejus, tačiau galiu suteikti Jums patikinimą, kad tikrai labai didžiai stebime tą situaciją, kaip ir neseniai mm, tarp tautų Tarptinio Raudono kryžio komiteto vadovas išsakė susirūpinimą, kiti pranešimai, tam tikra informacija dėl pažeidimų Guantaname taip pat yra mums rūpinimi klausimai. Be šitų klausimų dar uh, Aš esu įsitikinusi, kad geriausias žmoniškiausias atsakas į tokią situaciją būtų vėl pradėti politinius procesus, kurie leistų visiškai uždaryti Gvantanamos sulaikymo e, e, bazę, e, kalėjimą. Ir žmogaus teisės yra mums esmė. Kova su terorizmu negali pateisinti tokią praktiką, kaip, kad, pažiūrėjau, teisėti sulaikymai be sankcijos neteisingas žeminantis elgesys su kaliniais. Aišku, visos institucijos taryba, komisija, parlamentas e, laikosi labai tvirtos pozicijos šiais klausimais, e, nors nu, sekliai reikalaudami, kad Gvantanamas būtų uždarytas. Ir mes galime pakartoti šį reikalavimą. Reikia pabrėžti, kad pirminė atsakomybė, aišku, tenka į JAV, bet ES taip pat sureagavo kaip e, bičiulis ir partneris į, į prašymus dėl pagalbos ir um, FIRS patvirtino 2009 metais bendrą pagrindą ir kai kurios valstybės narės sutiko priimti 20 buvusių kalinių į savo šalis. Nuo tada e, JAV kongresas yra prieėmęs e, kontroversiškų nuostatų 2012-2013 metais, kur buvo galima e, laikyti neribotą laiką kalėjimuose tam tikrus įtarimus terorizmų asmenys, tam tikras kategorijas, taip pat yra ir federaliniai pinigai naudojami kaliniams perkelti ir nekarta Taip pat ir ministerinių lygmenių ES e, yra išsakiusi JAF administracijai savo susirūpinimą dėl to, ar tokios nuostatos atitinka tarptautinė teisė ir gal tai gali turėti teigiamų padarinių transatlantijai bedarbiavimui kovoje su terorizmu. Mes esame glaudžiausias e, draugas ir partneris, sąjungininkas JAF ir mes tikrai padėsime kovoti su terorizmu, bet taip pat mes remsime ir JAF administracijos pastangas e, visiškai uždaryti Gvant Gvantanamo um, kalėjimą. Ačiū. Komisarija, con la intervención de... Koju, ponė komisarė. Komisarės pasisakymų baigėme diskusijas šią temą, dabar pradėsime balsavimus. Vietnam hace, tenemos siete, siete propuestas.